EPP frakcijos vardu pasisakys Sergio Paulo Francesco Silvestris, prašau. Signor Presidente. Dėkuoju, ponė pirmininkė, per paskutinėsios savaitės dideli potviniai vyko kai kuriuose Europos šalyse. Pra, praeitą savaitę e, Valonijos Brabante Belgijoje žuvo keturi E, Belgijos piliečiai. Per pastarosiomis e, savaitėmis e, iškrito labai daug lietaus, tiek kiek iškrinta mėnesiais Prancūzijos vakarinėje dalyje. Labai daug kelių tapo nenaudojamais, nes taip pat buvo labai daug kritulių prieš keletą savaičių Italijoje, taip pat Veneto regione, ten žuvo du žmonės, e, taip pat buvo daug e, potvinių Toskanoje bei kitose Italijos vietose, Toskanoje trys žmonės e, žuvo, taip pat yra dingusių be žinios, padaryta nuostolių už milijonus eurų ir reikės dar papildomų lėšų remontui, nes tūkstančiai komunų, tūkstančiai žmonių nukentėjo Taip pat e, nukentėjo ir daug naminių e, gyvulių. Noriu pabrėžti du aspektus e, su solidarumo aspektą, nes daug savanorių, pagalbininkų suteikė labai didelę pagalbą nukentėjusiems gyventojams ir solidarumo institucijų lygmenių. Taip pat Turim pagalvoti apie pasiekmes visų šitų reiškinių mažoms ir vidutinėms įmonėms, bei apskritai pramonės sektoriui, nes yra daug nukentėjusių įmonių, kurios prarado savo gamybos priemonės, taip pat žemės ūkio e, e, sektoriuje ūkininkai nukentėjo, prarasdami gyvulius, kai kurios e, įmonės iki tol buvo atsilaikiusios prieš finansinę ir ekonominę krizę, bet dabar po šių įvykių jos gali bankrutuoti ir dėl to mūsų regionai gali nukentėti, todėl turime veikti, turime telktis e, lėšas, naudoti solidarumo fondą ir turime taip pat sušvelninti to fondo naudojimo kriterijus dėl 2011 biudžeto, tai aš manau, kad mes turime e, padėti nukentėjusiems e, žmonėms, tie e, žmonės turi jausti ES paramą. Demokrats. Socialistų ir demokratų frakcijos vardu pasisakys ponė, ponė Estrėja. Socialistų frakcijos vardu norėčiau išsakyti e, solidarumą visiems regionams, kurios skaudžiai palėtė gyvilinės nelaimės. Ir taip pat norėčiau išsakyti užuotą tų žmonių šeimoms, kurie žuvo Na ir 2010 metai prasidėjo šoku dėl e, Manderojas regione įvykusių gaivalinių laimių masto, taip pat, e, taip pat Bal Belgija, Vokietija, Niderlandus, e, Ispanija palėtė gaivalinės nelaimės ir dėl to buvo padaryta milžiniška žala. E, Vidurio Europoje potviniai padaro vis didesnę žalą, jų mastai vis didesni. E, Lenkija, Vengrija, Italija, Anglija. Tūkstančiam žmonių teko palikti savo namus, daugelis įmonių nutraukė savo darbą. Pietų Europoje šimtas tai tūkstančių. E, miškų hektarų buvo sunaikinti gaisrų. Taigi klimatas tampa vis labiau nevaldomu ir stikinės nelaimės e, sukelia, padaro didelę žalą ūkiui, taip pat žūsta žmonės. Labai svarbu sugebėti tinkamai valdyti riziką. Manau, kad čia reikia kalbėti apie geresnį miestų, pakrančių planavimą, daugiau dėmesio reikia skirti ekosistemų išsaugimui. Tokiu būdu galėsime sumažinti gyvulinę laimę mastus ir padarytą žalą. Taip pat reikia supaprastinti pagalbą teikiamą uh, e, stikinių nelaimę metu, reikia supaprastinti taisyklės ir reikalavimus. Mes turime kalbėti apie solidarumo fondo ir negalime galime sutikti su tuo, kad nuo reglamentų taryba blokuotų um, solidarumo fondo lėšas, kurias jau patvirtino parlamentas. Visai neseniai buvo patvirtintas pasiūlymas dėl stebėsenos institucijos. Uh, kuri ypatinga dėmesį skirtų sausrų pasiekmėms. Ir aš manau, kad tokia institucija tikrai duotų daug naudos. Dėkoju kolegė, dėk... dabar liberalų demokratų vardu ir žodis ponui Dirkui Sterksui. Na, pirmiausia, turime išsakyti užuojautą okams. Mano šalyje keturi žmonės nuskendo, o kitose, o jog šimtai tūkstančių žmonių patyrė milžiniškus finansinius nuostolius savo namuose, savo versle per pastaras keletą savaičių, mėnesių ir uh, metų nemažai valstybių narių susidūrė su rimtais sunkumais dėl gavilinių nelaimių. Norėčiau kreiptis į komisiją, atsižvelgiant į tai, kas dabar vyksta, galbūt būtų naudinga sušaukti ekspertus iš įvairių regionų valstybių narių tam, kad jie galėtų įvertinti tai, kas vyksta ir tokiu būdu mes galėtume susidaryti aišku vaizdą apie priežastis. Aš manau, kad priežastis yra labai sudėtingas, kompleksiškas, tačiau jeigu žinosime, kokios yra priežastis, galėsime kalbėti apie priemonės. E, mes galime įvertinti, mes galime įvertinti riziką upių baseinuose, turime va, up, vandens direktyvą, kuri būtų tinkamas pagrindas, nes tos liūtis ir pasitaikys ir ateityje ir toliau darys žalą. Ir jeigu vėl susidarys išskirtinė situacija, turime turėti priemonės tam, kad galėtume tinkamai sureaguoti. Aš manau, kad komisija turėtų sureaguoti ir būtų neblogai, jeigu sušauktume ekspertus, kurie galėtų tinkamai viską vertinti. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau žaliųjų vardu išreikšti užuojautą visiems nukentėjusiems, jų šeimoms, visiems tiems, kurie prarado <coughs> brangi žmonės. Taip pat norėčiau e, tą pačią progą padėkoti e, gaisrininkams ir savanoriams gelbėtojams, kurie labai aktyviai dirbo visose nukentėjusiose regionuose. Labai skubiai per ateinančius mėnesius reikia padėti nukentėjusiems žmonėms, tačiau reikia taip pat e, pradėti vykdyti naują politiką, kuri šalintų pačias priežastis. Visų pirma, turime galvoti e, ir apie tokią statybą, kuri e, leistų išvengti e, tokio pabudžio e, problemų ir kad būtų geriau, geresnė hidroizolacija dirvos užtikrinama. Antras dalykas - žemės ūkio politika. Intensyvus žemės ūkis padarė dirba labiau pažeidžiama, todėl turime galvoti apie visas agroaplinkosaukinės priemonės šioje srityje. Toliau kitas dalykas - prevencija. Turime taip pat galvoti ir apie prevencijos priemonės. Atrodo, jog dabar buvo veikiama nepakankamai greitai, kai kuriais atvejais koordinavimas buvo nepakankamas. Reikia taip pat laiku pateikti informaciją apie e, įvyksančius reiškinius. Tad e, per prevenciją turi būti užsimama visų e, e, politikų srityje. Ir turbūt e, mes Taip pat turime galvoti apie visas e, reikiamas priemonės, kad e, ateityje e, nesusirinktume tik tam, kad pasakytume žuojautos žodžius aukoms. Dėkoju, ponė Džiulį Kauding, konservatorių re, reformistų frakcija. Ačiū, pirmininkė. Mano frakcija taip pat nori pareikšti nuoširdžią užuojautą nukentėjusiesiems. Aš turiu asmeninės patirties susijusios su potviniais mano regione ir jie e, mane įkvėpė tapti Europos parlamento nare. Todėl man yra labai svarbu, kad būtų skirtas e, solidarumo fondo lėšos potvinio žalai įveikti. <clears throat> Mano kumbų regionas taip pat šią savaitę nukentėjo nuo potvinio, todėl manau, kad ankstyvo įspėjimo sistema yra labai svarbi, tačiau puikiai žinome, kaip greitai keičiasi oro sąlygos, todėl nežinau, ar tikrai vertėtų daug lėšų investuoti į ankstyvąją meteorologinio įspėjimo sistemą, kai ji ir šiaip jau veikia. Manau, kad reiktų galbūt labiau pasimokyti vieniems iš kitų, pasiremti vienų vieniems kitų patirtimi. Gloucesterio regione mes glaudžiai bendradarbiaujame su Austrijos regionais, kurie yra sukaupę didelės patirties kovojant su potviniais e, aukštose vietovėse. Todėl, manau, galbūt komisija turėtų skatinti kontaktus tarp atskirų regionų tam, kad galėtume geriau vieni iš kitų pasimokyti, nes mes tikrai uh, artimiausių laikų turėsime dar daug tokių gaivalinių nelaimė. Lotar Biski dabar. Ties geriausios frakcijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Guja NGL frakcijos vardu norėčiau pareikšti nukentėjusiesiems ir aukoms, jų artimiesiems mūsų užuojautą. Dėl to manau, kad sutarė visos partijos, taip pat sutarė ir dėl to, kad reikia, kaip įmanoma, greičiau teikti pagalbą. Todėl nenoriu kartoti kolegų minčių, tai galiu pasakyti, kad visiškai joms pritariu. Vieną aspektą noriu pabrėžti, tai yra ilgalaikė žala. Nepamirškime, kad e, kai kurių gaivalinių laimių pasiekmes trunka ilgesnį laiką, negalime numatyti, todėl man atrodo svarbu, kad solidarumo fondo lėšos ir mūsų taikomos priemonės būtų orientuotos į šias ilgalaikės pasiekmes ir padarytą žalą. Paskutinė mintis mes, aišku, galime aptarinėti gavilinės nelaimės jų pasiekmes, tačiau svarbiausia yra teikti pagalbą tam, kad būtų galima tą pagalbą organizuoti vietose, kur žmonės tikrai geriau yra susipažinę su padėtimi nei mes čia parlamente. Ačiū, ponė Mara Bicotto, Laisvės ir demokratijos frakcija. Grazie. Dėkuoju, pirmininkė. Aš taip pat norėčiau savo frakcijos vardu pareikšti solidarumą su visiems nukentėjusiems nuo potvinių. Man regione gyvena 5 e, milijonai gyventojų ir e, 500 tūkstančių žmonių nukentėjo. 140 kvadratinių e, kilometrų buvo užtvindinta, daug e, evakuota žmonių, du e, žuvo, taip pat labai daug nuostolių įmonėms padaryta. Jūs puikiai suprantate, kokie, koks buvo šitų nelaimių mastas ir uh, turime naudotis Europos solidarumo fondų. Žinome, kad dabar nepatvirtinus biudžeto, ne, iš esmės negalima naudoti to fondo, tačiau e, Europa turi daugiau investuoti į prevenciją, į hidro e, geologinės rizikos prevenciją bei mokslinius tyrimus, taip pat į ankstyvojų meteorologinio perspėjimo sistemą. E, Turime taip pat sumažinti riziką e, upių baseinuose. Aš tikiuosi, kad e, Europa nors vieną kartą tinkamai reaguos į tokias problemas ir nebebus kaltinama, kad e, yra per daug atolus nuo mūsų piliečių. Dėkuoju. Dėkuoju Kągi, baigėme mūsų trumpas diskusijas skirtas potviniams e, Europoje šiais metais.